kurios trukmė bus septyneri, o ne penkeri metai. Galiausiai noriu pasakyti, kad mes e, akcentavome darbo teisės ir e, profesinių sonio saugumo taisyklių laikymasi. Čia reikia pasiekti sutarimo taip pat. Ačiū. Ačiū dabar komisijos vardu. Kalbės ponas komisijos e, pirmininko pavaduotojas Simkalas. Žodis jums. Jūs. Ačiū.